Aš manau, kad e, šis projektas tikrai labai reikšmingai prisidės prie ES vertybių skatinimo Šveicarijoje. Dėkoju. Poniai Pak. Noriu Doris pasveikinti ir įvertinti jos ryštą ir entuzijazmą. Regis vyksi į Madridą ir pristatysi liuks programą. 17 dieną tiesa ten nebūsiu, bet 18-19 tikrai dalyvausiu. Taigi dar kartą ačiū. Reikia parlamente, kad daugiau tokių žmonių dirbtų kaip Doris Pak, kad dirbtume veiksmingai, nes visi to norime. Tuo ir baigėme diskusiją diskusijas šiuo klausimu. Balsavimas vyks po pusantros valandos 12 valandą. Ir dabar periname prie kito darbo tvarkės klausimo, tai jau ir paskutinysis. Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Klausimas skirtas komisijai dėl vištų dedeklių gerovės. Klausimą pateikęs yra Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Komiteto pirmininkas Paulo De Castro užduos klausimą, jam suteikiamos penkios minutės. Komisija adresuoti klausimą, prašom. Presidente, signor komisario. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiame komisarė, gerbiami kolegos. Na, šiandien kalbame apie strateginę temą, tai yra gyvūnų apsauga žemės ūkija. Nuo 2012 metų įsigalios taisyklės, e, pagal kurią bus įgyveninama direktyva 99-77. Na ir bus kalbama apie tai, kad mm, kad bus uždrausti bateriniai narvai ir tai yra susijęs su gyvūnų apsauga. Pone pirmininkė, norėčiau priminti, kad 99 e, metais Žemės ūkio taryboje buvo duotas aiškus signalas. Svarba diena, aš tuo metu buvau Italijos Žemės ūkio ministras ir tuo metu mes balsuome šios svarbos direktyvos patvirtinama, o dabar likus metams iki naujo teisės, naujos tvarkos įsigaliojimo, mes dabar bandome Europoje tęsti įprastinius gamybos metodus, tačiau egzistuoja tam tikra problema ir komisijai tenka užduotis pasirūpinti gyvūnų apsaugą visose ūkiuose, kurie jau pritaikė savo e, ūkius prie naujos direktyvos reikalavimo. Labai svarbu pasirūpinti, kad e, prie naujos direktyvos tvarkos būtų pereinama sklandžiai, neiškraipant rinkos. Taigi labai svarbus klausimai buvo aptarti Žemės ūkio komitete. Esu šio komiteto pirmininkas ir pastaraisiais mėnesiais matėme, kaip visos frakcijos įnešė savo indėlį ir e, to pasakoju buvo suformuoluotas šis žodinis klausimas. Taigi turiu tris klausimus komisijai kaip yra su naujos direktyvos įgyvenimo valstybės narėse. Antra, kokiu žingsniu ėmėsi valstybės narės tam, kad būtų laikomisi direktyvos reikalavimu ir jeigu e, prireiks, reikia turėti galimybę imti žingsnių prieš, ta, prieš tas įmonės, kurios nesilaiko šios e, tvarkos. Na ir kaip e, yra su saugumu tam, kad būtų išvengta tokių kiaušinių rinkos krizių, kaip kad matėme pastaraisiais metais, o kaip yra su importais iš trečiųjų šalių, juk trečiosios šalis ir jų įmonės turi laikytis tų pačių reikalamų. Taigi tikimės atsakymų iš komisijos. O pabaigai paprašysime. Uh, uh, paklausime komisijos kas daroma tam, kad taisyklės būtų vienodos, skaidrios ir būtų taikomos visur. Be kita ko, kokie standart, kas daroma, kad e, pasaulyje taip pat būtų laikomas tų gyvūnų apsaugos standartų kitame pasaulyje. Tam, kad mūsų pastangos užtikrinti gyvūnų gerovę iš tikrųjų duotų naudos ir rinkai kur dar nepakankamai atsižvelgiama į socialinius šio klausimo aspektus yra taikomas e, rinką iškraipančios priemonės, e, producentai gali apeiti galiojančius reikalavimus ir tokiu būdu gauna konkurencinių privalumų. Taigi norėčiau išgirsti šios klausimus. Tiene la palabra ahora la komisaria Dėkuoju, Paulo. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariai Vasilijų, kad jį galėtų sureaguoti į pateiktus klausimus. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami nariai. Pirmiausia, pasakysiu, kad komisaras dalį atsiprašo, kad negalėjo asmeniškai atvykti bet aš anksčiau buvau atsakinga už gyvūnų gerbuvį ir sveikatą, todėl mielai e, pakalbėsiu jo vardu. Aš noriu pasakyti, kad e, įprastinių narvų draudimas, e, dėl kurio buvo balsuojama 99 metais, yra labai svarbus užtikrinant gyvūnų gerbuvį Europos Sąjungoje. Šis sprendimas paskatino visame pasaulyje labai intensyves diskusijas. Noriu pabrėžti, kad valstybės narės yra pačios pirmiausiai atsakingos už tai, kad būtų įgyvendinami ES teisės aktai dėl vištų dedeklių apsaugos. Komisija e, seka padėti, kaip taisyklės įgyvendinamos valstybėse narėse, atlikdama inspekcijas, o tą daro komisijos specialistai. Taip pat kasmet valstybės narės teikia duomenis pagal e, konkretų komisijos sprendimą susijusi su e, inspekcijomis dėl gyvūnų gerbo užtikrinimo ūkiuose. E, oficialūs duomenys dėl 2000 metų buvo neseniai pateikti komisijai, tą padarė 24 valstybės narės. Nuo šiandien tik 18 valstybių. Tik valstybių narių. Šiandien galime pasakyti, kad tik 18 iš jų yra pateikusios išbaigtus duomenys. Ir tai rodo, kad šia, tai apima 66 procentus um, ūkių tose 18 valstybių narių, kur e, vištos dedeklės laikomos yra laisvėje. 29 procentai laikomi įprastiniuose narvuose ir tik 1 procentas pagerintuose narvuose. Tačiau komisija žino, kad egzistuoja daug problemų dėl duomenų. Tais valstybės narės iš viso nepateikė ataskaitų, o šešios valstybės narės e, tik dalinę informaciją mums suteikė. Taigi, kol kas nežinome, kokia yra bendra padėtis. Komisija ir toliau prašo, kad valstybės narės e, už atsiųstų trūkstamus duomenis, tai daroma nuolatos, įskaitant nuolatinį komitetą dėl maisto grandinės ir gyvūnų gerovės, taip pat e, vyriausių veterinarijos pareigūnų susitikimuose. Be to komisija e, kreipėsi į valstybės narės su oficialiu laišku ir buvo paprašyta pateikti nacionalinius veiksmus veiksmų planus, pagal kuriuos būtų įgyvenimas draudimas ir tada mes galėsime geriau išanalizuoti situaciją ES. Dabartinėme etape komisija labai daug dirba, kad užtikrintų, jog valstybės narės imtųsi būtinų priemonių ir e, pradėtų įgyvendinti reikalavimą dėl įprastinių narvų draudimo pagal numatytą tvarkaraštį e, mes E, e, turime užtikrinti, kad e, jeigu nebus užtikrintos sąlygos, nebus įvykti reikalavimai, tai kiaušinių nebus galima pateikti į rinką. Kitais metais vyks sausio mėnesio susitikimas, kuriame kalbėsime apie tai. Šiuo metu Žinome, kad kiaušinių importas yra labai ribotas dėl to, kad e, galiojimas kiaušinių yra labai e, trumpas. E, importuojami kiaušiniai kartais iš trečiųjų šalių, jeigu negalima pakankamai užtikrinti gamybos standartų vietoje, bet jeigu kiaušiniai bus importuojami, tai taip pat turės būti ženklas ant pakuočių, kad e, kiaušiniai yra pagaminti pagal taisyklės, kurios atitinka ES gerbuvio taisyklės. Komisija taip pat toliau tirs situaciją bendradarbiaudama su kitomis suinteresuotomis e, E, pusėmis ir susitikimas tam skirtas, kaip minėjau, vyks e, sausio 19 dieną. Taigi ir tada mes aptarsime tolesnės galimybės dėl e, numatomų veiksmų. Dėkui komisijos nariai. Dabar frakcijų atstovai, pirmiausia, EPP vardu. Pone Delangė, dviems minutėms prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tiesų, milžiniškais žingsniais žengėme centralizuotos e, sistemos link. 34 procentai e, į rinką patiekiamų e, kiaušinių netitinka tų taisyklių, kurios dar 99 metais buvo numatytos. Turime dirbti dėl to, kad nebūtų perkami tik patys pigiausi kiaušiniai, nesižvelgiant į vištų gerovę. Taigi klausimas esminis yra, ką Europos komisija daro, kad pasirūpintų, jog tie gamintojai, kurie atitinka taisyklės arba kurie investavo į alternatyvas neturėtų sumokėti už tai, kad kiti to nedaro. Ir e, komisijos, gerbiama komisarė, e, nekalbėkite apie valstybių narių kontrolės įgaliojimus. Jūs esate atsakingas asmuo, tad kreipiamės į jūs ir labai apmaudu, kad vis dar kalbama apie duomenis, apie jų trūkumą, apie tai, kad jie bus tik kitais metais pateikti, bet tai bus per vėlų jau. Mes turime jau dabar reikalauti, kad būtų uždrausta e, laikyti vištas narvuose, turi būti pagerintos um, sąlygos. Ir jeigu komisija nieko nesijims, tai nukentės ne tik ūkininkai, kurie sažiningai e, dirbo ir stengiasi, bet apskritai patikimumas visos sistemos sumenks. Tiene un minuto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 buvau savo laiku kultūros ministras ir prisidėjau prie tų sprendimų, apie kuriuos šiandien kalbame. Tuo metu būtų daug diskusijų ir būtų dvi pozicijas. Vieni gynė gyvūnų gerovę, o kiti kalbėjo apie sektoriaus konkurencingumą. Na ir buvo teigiama, kad e, gyvūnų apsauga turi būti apsaugota po tinkamo perinamo laikotarpio, kad pramonė galėtų prisitaikyti. Na ir dabar priartėjus tam laikotarpį, kai bus perinama prie namų sistemas, gauname daug duomenų apie tai, kad yra įmonių, kurios neprisitaikysius ir negalime taiksyti su tuo, kad įmonės investavusios milžiniškas lėšas tam, kad jos atitiktų reikalavimus, dabar patirtų konkurencinių minusų. Taigi norėtų sužinoti, kokia padėtis yra valstybėse narėse ir kokių papildomų priemonių imasi šalia tų, kurias jau įvardyjate, tam, kad nuo 2012 metų sausio 1 visos įmonės galėtų tenkinti nustatytus reikalavimus, o taip pat kaip yra su sankcijomis, kurias reikės taikyti valstybėse narėse Na, juk tai yra svarbiausi klausimai, kuriuos šiandien aptarėme ir labai raginu parlamentą palaikyti šią rezoliuciją. Man e, frakcija balsuos prieš 8 ir 9 punkto išbraukimą. Nes tai, atsiprašau, balsuos už tai, kad šie punktai būtų išbraukti, nes tai, kas numatyta tenais, netitinka bendrijos teisės. Dabar Alde frakcijos vardu dvi mintis ponui Lyon. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė, dėkuoju už suteiktą informaciją mūsų diskusijos pradžioje. Na, pirmiausia, pasakysiu, kad nepriklausomi, na tai ar pilnai įsivaizduoji visą vaizdą ar ne, tačiau klausimas ir faktas yra tai, kad nuo 2012 metų sausio pirmos dienos 80 milijonų kiaušinių Europos Sąjunga bus pagaminama pagal nelegalią sistemą. sistemą. Na ir per, manau, kad per tą likus laikotarpį negalėsime nieko daug pakeisti. Taigi, na, sakyčiau, Junktinė karalystė didėjai. Uh, e, e, Didieji kiaušinių gamintojai maždaug investavo po 2 milijonus tam, kad jie tenkintų ES reikalavimus. Na ir dabar e, dėl to kiaušinių kaina išaugo 89 procentais, lyginant su įprastiniu būdu pagamintais uh, kiaušiniais. Na, o kaip tai su vartotojams? Nes nuo 2012 metų pradžios nebebus kiaušinių rinkai pagaminti pagal prastinę baterinių uh, narvų sistemą. Taigi, kai manęs paklaus rinkėjai, uh, ką mes darome, aš pasakysiu, kad imsimės rimtų priemonių tam, kad būtų laikomas iš teisės akto, kad nebūtų e, pratesimų, jokių nebūtų jokių šimčių, nes jau buvo dešimt metų laikotarpis prisitaikymui. Yra valstybė, labai svarbu, kad tos šalis, kurios prisitaikė, investavo tam, kad jos galėtų apsaugoti savo vartotojus, savo rinkas e, iš, nuo nelegaliai pagamintų kiaušinių, kurių gamyba netitiko reikalavimo. Na ir aš manau, kad reikėtų aiškiai vardyti tuos, kurie netaikė reikalavimų, nesugebėjo to padaryti. Dešimt metų yra ilgas laikotarpis ir visi turi pakankamai laiko investuoti, prisitaikyti, ponė komisarė jūsų galutiniam pasisakymę. Aš tikiuosi, kad jūs siūsite aišku signalą, tuo parodydami, kad suprantate e, vartotojų ir gamintojų poreikius ir jį reikalą esant imsitės rimtų žingsnių. Dėkoju ponui Lainu ir dabar tris mintis pusė ponas Martinas Hoisling, Filių frakcijos vardu. Ja, Ačiū ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Manęs jūsų atsakymas neįtikino. Taip pat ir aplink, Žemės ūkio komitete jūsų atstovo e, išsakytas požiūris visiškai nebuvo įtikinamas. Jau buvo paminėta, nuo 2012 metų išėtų taip, kad 30 procentų kiaušinių rink, rink, į rinką tiekiamų bus nelegaliai pagaminti. Ir kodėl nedaromi jokie susitarimai, kodėl nesistengiama dėl to, kad būtų pagaliau įgyvendinama ES teisė visose valstybėse narėse ir galiotų taisyklės visiems ūkininkams. Gyvūnų gerovės srityje esame pasiekę nemažai pasitikėjimo mumis ir turime ir toliau to stengtis tą išsaugoti, piliečiai to iš mūsų tikisi. Labai stengiamės dėl gyvūnų gerovės ir ūkininkams ne šiaip savo teikiame įvairias priemonės, pagalbą, tai ba, būtent darome dėl to, kad mūsų taisyklės yra griežtos, tad tikimės, kad ir valstybės narės sureaguos atitinkamai. Taigi klausimas, ką dabar daro komisija. Jau komitete reikalavome, kad iš karto būtų pateikiamas, e, pateikiamas priemonių sąrašas. Ir nebegalime savo leisti diskutuoti apie terminų galimą pratesimą. Tai yra visiškai nepriimtinas variantas. Ir tokiu būdu iš tikrųjų tik tai nubaustume tuos, kurie iki šiol laikėsi visų reikalavimų, nes suteiktume teisę e, visiems ūkininkams, kurie nusižengia taisyklėmis, daryti tą ir toliau. Taigi tik pakenksime ES žemės ūkiui. Klausimas dėl ženklinimo buvo paminėtas, bet kaip su tais produktais, kuriuose yra kiaušinių, žalių kiaušinių, pavyzdžiui, panaudota jų gamybai. Kaip tą paženklinti, vėlgi reikia mąstyti apie tai. Ir jau irgi nekarta buvo minėta, kad dešimt metų yra ilgas laikotarpis. Per tiek laiko jau tikrai visi ES turėjo susitaikyti su tuo, kad reikės laikytis numatytų terminų. Ir nebegalima niekaip išsisukinėti. Jokia valstybė jokia valstybė narė neturėtų teisės to daryti. Per dešimt metų ji turėjo susitvarkyti savo šalies viduje. ES gyvūnų gerovės rytyje veikia tikrai daug, yra lyderė, pasauliniu mastu už tai kovojame, šviečiame vartotojus, tad turime savo tikslų ir toliau nusekliai siekti. Antraip prarasime tą patikimumą. Parlamentas jį praras, komisija jį praras, dėl to raginame uh, primiktinai komisija kuo greičiau imtis veiksmų ir nebedelsti dar ilgiau, nes antraip pateksime į tokią situaciją, kuri e, visiškai bus nepatenkinama. Kalbu apie tai, kas įvyks po 2012 m. sausio 1. Ačiū. Ir dabar ECR frakcijos vardu ponas Nikolson, dvi minutės. Luego, uno de sus, eh, correligionarios. Por lo tanto, tiene dos minutos, Jim. E jums suteikiama daugiau laiko, kadangi prieš tai buvo atsisakyta vieno kalbėjimo laiko. Dėkoju. Aš pasakysiu, kad ne visiškai manęs, mane įtikino komisarės žodžiai. Jau porą kartų komisijos pareigūnai buvo atvykę į Žemės ūkio komitetą ir jie e, kalbėjo mums taip, kad tai buvo nepriimtina, buvo apgailėtina ir sakyčiau, netgi labai apgailėtina. Aš išklausiau tai, kas buvo pasakyta komisarės, bet ji mums e, nieko nepasakė, išskyrus apie tą susitikimą su interesuotų asmenių, asmenų sausio mėnesį. Ką jūs jiems pasakysite, koks, kokio tikitės rezultato? Mes norime žinoti tai. Reikia e, suvokti tai, kad reikia iš tikrųjų įvykdyti terminą Žinome, kad egzistuoja tam tikras e, ciklas ir reikia jau dabar dėkti priemonės. Jūs sakėte, kad e, kiaušiniai iš jeigu bus importuojami į ES ir netitiks standartų, tai bus pažymėti atitinkamai. Tai ką jūs turite galvoje, ar kiaušiniai kurie po sausio pirmos ES bus pagaminti nesilaikant taisyklių, e, bus pažymėti taip pat kaip ir kiti arba bus eksportuojami. Jūs kalbėjote kažką apie sunkumus patekti į e, rinką, bet e, pagalvokime, kad e, kiek koks kiekis kiaušinių e, po 12 metų sausio pirmos dienos e, taps nele, nelegalus, jais nebus galima prekiauti ES. Taigi, kas iš tikrųjų bus, mes turime žinoti, kas vyksta. Ir norėčiau, kad jūs ateitumėte vėl į parlamentą kovo mėnesį ir konkrečiai pasakytumėte, kokių priemonių ketinate imtis, kad būtų galima sukontroliuoti situaciją. Uh, Daug kas kalbėjo apie dabartinę padėtį. Žinome, kad daug gamintojų jau išleido milijonus, kad atitiktų standartus ir dabar jie neturi būti nubausti dėl to, kad kažkas kitas nepadarė to, ką turėjo padaryti. Ačiū. Ačiū Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu. Žodis ponui Agnin. Dvi minutės. Pirmininkė, komisija sukuria didelę krizę kiaušinių pramonėje. Ar jums tai patinka ar ne, šimtas milijonų paukščių vis tiek bus laikomi narvuose. Nėra nei pinigų, nei logistikos priemonių, kad užkirsume tam kelią. Ir e, tais, betodairiškas taisyklių taikymas po metų galbūt suteiks pasitenkinimą vartotojams, tačiau padarys ilgalaikės žalos kiaušinių sektoriui. Taigi pagalvokime apie praktinius dalykus. Kaip e, per 24 valandas e, perkelti 100 milijonų vištų arba kaip e, kasdien sunaikinti 20 milijonų kiaušinių. Taigi, kur vartotojai įsigys tuos 83 milijonus kiaušinių per dieną - Ukrainoje, Brazilijoje ar kitur? Tose tos šalis neturi e, reputacijos dėl aukštų gyvūnų gerovės standartų. Taigi dėl to visiškai nu, nukentės e, e, kiaušinių gamintojų ES gerovė. O to, kai jie jau bus investavę milijonus, kad laikytųsi ES taisyklių. Taigi ši nuostata tikrai nebus įgyvendinta ir manau, kad ją gali užginčyti ir PPO. Taigi mažiausiai blogas sprendimas būtų numatyti laikinas leidžiančias nukrypti nuostatas reikalavimų nesilaikantiems e, gamintojams su tam tikromis sąlygomis. Aš tikrai jau dabar matau, e, ištisus sunkvežimius neanspauduotų kiaušinių, kurie pasieks Junktinė karalystė. Junktinėje karalystėje yra priimtas sprendimas mechaniškai e, anspauduoti, žymėti kiaušinius anspaudais ir tai daroma tam tikromis mašinomis ir tos mašinos yra patikimos. Komisija sako, kad yra sunku numatyti reikalavimų netitinkančių kiaušinių e, žymėjimą, nors tai yra būtina. Bet juk e, avis yra žymimos elektroninėmis priemonėmis, taigi čia matau didelį netitikimą. Taigi mažiausiai blogas sprendimas būtų ES reikalauti, kad reikalavimų nesilaikančios šalis investuotų į žymėjimo mašinas ir taip pat e, įsteigti inspektorių pareigybės, jo inspektoriai galėtų lankytis ūkiuose ir juos tikrinti. Daugelis Junktinės karalystės gamintojų pasisako už terminą, tačiau jam pritartų tik tuo atveju, jeigu reikalavimai netinka, nes kiaušiniai būtų tinkamai žymimi. Dėkoju. Tuo baigsim šitą pasisakymą raundą. Toliau nepriklausomas narys Natras. Vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Čia kalbama ne tik apie vištas ir netinkamus narvus, bet ir apie tai, ar ES gali prižiūrėti vidaus rinką. Valstybėms narėms sutikta dešimt metų, kad jos taikytų standartus iki 2012 metų sausio pirmosios arba produktas bus nelegalus. Vokiečių, skandinavų, britų, Niderlandų ir kai kurie kiti gamintojai, kurie E, laikėsi standartų, jiems bus vienai, po kitiem e, kils papildomų problemų. Tai standartų reikalauja pinigų. 50 e, pensų kiekvienam kiaušiniui tiek reikėjo papildomų pinigų. Tie, kurie nesilaikė standartų, jie laimės dėl to, kad galėjo taikyti žemesnės kainas, o tie, kurie laikėsi standartų, tie nukentės. Uh, Vienas gamintojas skiria 10 milijonų svarų, kad laikytųsi šitų standartų ir jis tikrai gerai elgėsi. Ar e, komisija norėtų dabar pakengti e, sąžininkai konkurencijai? Jeigu mes skirime daugiau laiko, tai ką mes norime to pasakyti? Tai reiškia, kad jeigu mes numatome direktyvas, tai jas ignoruoti apsimoka. Dėkuoju dabar ponė Herams. Ačiū pirmininkė. 2012 sausį e, gali pradingti 4000 Ispanijos gamintojų, 400 Ispanijos gamintojų, 30 e, tūkstančių tonų kiaušinių bus prarasta, nebus pagaminta. Ir tada mes turėsime padengti tą trūkumą iš importo iš trečiųjų šalių, kur standartai daug žemesni. Štai kas atsitiks, jeigu mes neprotingai elgsimės. Ši direktyva nori nustatyti tam tikrus standartus narvams, turime elgtis protingai, nes jeigu taip neselgsime, susilpninsime mūsų gamybos pajėgumus ir numat, suteiksime daugiau galimybių trečiosiam šalim, kur narvai daug mažesni, daug gerokai mažesni negu kad dabar numatyta Europos Sąjungoje. Ši direktyva e, reiškia, kad ES gamintojai dar turi daug pasistengti, nes patyrėme daug kaštų Ispanijoje, taip pat kaip ir kitose šalise, ir tai turės ir daugiau poveikio visai pramoniai. Norėčiau atkreipti dėmesį į antrą pastraipą, kur paminėta, kad reikia ieškoti sprendimo, kad e, atsakingi e, verslo atstovai dabar keičiantis savo įmonės, e, kurie faktiškai bus pasiruošę iki 12 sausio 1, e, turi gauti tam tikrą pagalbą, jiems reikėtų padėti, kad tas procesas galiausiai būtų užbaigtas, kad užtikrintume, jog nebūtų kiaušinių trūkumo, kad neatsirastų jų mažiau negu reikia netikėtai per vieną dieną. Aišku, tai turės didelės įtakos kainoms. Direktyvos reikia laikytis, bet ir kiaušinių pramoniai reikia e, suteikti progą gerbti teisės e, aktus ir čia reikia galvoti apie vartotojų interesus. Dėkuoju dabar ponia Rodust. Prašom. Ačiū, ponia komisijos narė. Norėčiau aiškiai atkreipti dėmesį į tai, kad sprendimas yra priimtas atsisakyti vištų dedeklių laikymo narvuose. Europos kiaušinių gamintojai turėjo pakankamai laiko, kad įgyvendintų direktyvos nuostatus. Tas laikas dar nesibaigė, dar liko 12 mėnesių iki termino pabaigos. Manau, kad privalome pasirūpinti tuo, kad iki 2012 sausio pirmos dienos vištų dedeklių narvai būtų panaikinti. Privalome sudaryti valstybėms narėms galimybę, nesuge, kurios nesugebėtų iki to laiko įgyveninti direktyvos, taikyti atitinkamas sankcijas arba pagrasinti bent jau baudomis. Taip pat privalome pasirūpinti tuo, kad <clears throat> kiaušiniai, kurie nepagaminti arba nesudėti pagal Europinės direktyvos nuostatas, nebūtų pardavinėjami Europos rinkoje. Ačiū poniai Rodus, ponas Raimers dabar. Tiksliau, ponė. Pirmininkė, gerbė komisijos narė, mėly kolegos, jau 12 metų žinome, kad nuo 2012 metų sausio pirmos dienos bus draudžiama ES vištas dedeklius laikyti narvose. Kaip galima e, suprasti ir suvokti tą dalyką, kad valstybės narys nesugebėjo per tos 12 metų pasiruošti šiam sprendimui. Tai yra vienas iš daugelio pavyzdžių keliančių nusivylimą vištų dedeklių augintojai, kurie sugebėjo įgyveninti šias nuostatas, jau dabar kenčia nuo nesažiningos konkurencijos. Aš raginu komisiją pasirūpinti tuo, kad ES teisė būtų įgyveninta visose ES šalise nuo 2012 metų. Sausio pirmos dienos kiaušiniai negali būti dedami narvuose ir negali būti tok, juose sudėti kiaušiniai pardavinėjami ES <clears throat> Negalime leisti, kad tie, kurie gyvena ES teisė, būtų baudžiami, o tie, kurie to nedaro, turėtų naudos. Negalim paaiškinti piliečiams, kad ES teisė negalioja visoje jos teritorijoje. Paskutinė ekonomikos krizė parodė, kur e, toks elgesys veda. Mes negalime e, elgtis taip, kaip mums patinka ir nekreipti dėmesio į kitus. Ačiū. Pone Ford dabar. Ačiū. Aš taip pat noriu, kad būtų užtikrinami gyvūnų gerovės standartai, bet noriu, kad kiaušiniai būtų įperkami. Aš nesu paukštininkystės ekspertė, mano um, dukteris laikė vištas, bet jos, jas visas papjovė lapės. Turiu pasakyti, kad sunku įsivaizduoti, kaip užtikrinti, kad e, būtų laikomasi standartų. Turiu pasakyti, kad keulininkystės e, pramonė Junktinėje karalystėje sumokėjo labai didelę kainą, kai vienašališkai įvedė e, reikalavimus. Europos kiaušinių gamintojai tikėjo Europos komisiją ir ruoždamėsi šiam teisės aktui investavo milijonus svarų sterlingų. Europos Sąjungoje visuomenės pasitikėjimas yra kaip niekada mažas ir reikia apsaugoti tuos, kurie sąžiningai, geranoriškai laikėsi reikalavimų. Tikrai mm, negalima dabar taip elgtis su kiaušinių gamintojai. Minutes, Pone Maginės, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai už atsakymą, nors tas atsakymas ir nėra išsamus. Vis dėlto Žemės ūkio komiteto pirmininkas iškėlė labai konkrečių klausimų, jie nebuvo išsamei atsakyti. Norėčiau pasitikslinti kai ką dėl skaičių. Ar jūs sakėte, kad 66 procentai kiaušinių dabar sudeda laisvai vaikštančios vištos? Aš nemanau, kad tai yra tiesa. Jūsų informacija yra selektyvi ir jūs turėtumėte surenkti didelį susitikimą su suinteresuotaisiais asmenimis, nes man atrodo, kad jūsų skaičiai labai pagražinti. Jie tikrai neatspindi ES kiaušinių sektoriaus padėties. Ir dar pasakysiu, kad jeigu mūsų vartotojai tikrai, ir turiu galvoje, tikrai, tikrai norėtų, kad būtų dėgiamos e, gyvūnams palankios sistemos, jie mokėtų kainą. Tačiau vartotojai vis dėlto nenori mokėti už tai. Aš, dirbdama Europos parlamente, tik 2004 metais gavau vieną vienintelį e, savo rinkėjo prašymą kad šis teisės aktas būtų įgyvendintas. Taigi tokia yra situacija. Vis dėlto labai svarbu, kad šio parlamento patvirtintas teisės aktas būtų visapusiškai gyvenintas ir tie, kurie investavo didelės sumas, kad laikytųsi reikalavimų, turi būti apginti ES. Aš suprantu, kad komisija susiduria su teisinė problema. Dabar pakalbėsiu apie rinkos situaciją. Tikrai atsiras didžiulis e, kiaušinių perteklius, nes jau 12 metų sausio 1 dieną 63 milijonai kiaušinių taps nelegalus, bet mes juk negalime jų tiesiog išmesti, sunaikinti, tai būtų siaubinga. Taigi padidėtų kainos vartotojams ir tam būtų pasipriešinta. Taigi komisija turi pagalvoti, kas atsitiks tą dieną, nes tikrai neišvengiamai tie kiaušiniai bus rinkoje ir susidarys e, tam tikra kiaušinių jodoji rinka tie, kas dabar yra perinamajame laikotarpyje, taip pat turi žinoti, kad e, nebus grįžta prie e, ankstesnių nuostatų, nors dabar yra siunčiami e, klaidinantis signalai. Mano kolega gavo papildomai laiko, taigi aš irgi noriu kalbėti ilgiau. Turiu pasakyti, šis klausimas yra esminis ir vartotojams, ir gamintojams. Norime atsakymų iš komisijos. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju, ponė Maginis, dabar ponė Garcija Peres. Vieną minutę. Girmas pirmininkė, komisarė, kaip matote, mūsų parlamentas tengiasi užtikrinti, kad taisyklių būtų laikomasi, net jeigu jos neįsigaliojo. Jeigu ir kitose sektoriuose tai pratesime terminus, tai reikėtų plenarnėse apie tai diskutuoti 15 dienų. Šiandien kalbame apie tą sektorių, kuris negauna BŽVP subsidijų ir kur yra tam tikrų problemų susijusių su pašarais, tai yra papildomai, jie papildomai kainuoja. Ir tie, ta papildoma kaina turėtų būti padengta, bet aišku, standartai turi būti užtikrinti. Nuo 2012 sausio pirmosios daugelie šalių gamintojai atrodo negalės laikytis visų standartų, kurie numatyti iki numatyto termino. Ir dėl to nuogastaujama kad maždaug 30 procentų gamybos bus pagaminta net laikant standartų. Taip, bus šviežių kiaušinių, bet už juos vartotojams reikės mokėti daugiau, nes reikės importuoti tą kiekį, kurio mums trūksta. Aš tikiuosi, kad iki to laiko galėsime taip pat kažko pasiekti ir trečiųjų šalių standartų srityje, kad būtų abipusiškumas. Bet komisija turėtų pagalvoti ir apie kitų taisyklių standartų taikymą, kaip antai avių ir oškų elektroninis identifikavimas. Labai svarbu įgyvendinti, norint, kad veterinarijos standartai būtų tinkami, nes tai turi poveikio mūsų sveikatai. Dėkuoju. Dabar ponas Kalinovski. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Rezoliucija labai aiški, jokių išimčių, jokių leidžiančių nukrypti nuostatų. Europos komisija turi taikyti sankcijas, kai taikomi netinkami gamybos metodai. Kai kurie gamintojai turėjo 12, kiti 8 ar 5 metus. Tie, kurie turėjo 5 arba 8 metus, nesuvokė, kas atsitiks, kai jie pirks pigius, kokios bus pasiekmes tų pigių narvų, kuriuos perka iš 15 valstybių narių. ir galiausiai bus importuojama iš trečiųjų šalių netinkamus narvus. Todėl mes turėtume sprendimą ir pagalvoti apie tos, kurie negalės modernizuoti savo narvų iki 2012 sausio 1. Todėl mes ir siūlome pakeitimus. pasak rezoliucijos autorių, perinamasis laikotarpis jau buvo iš anksto žinomas ir termino negalima pakeisti. Tikiuosi, kad tie, balsavo, tie kurie balsavo už rezoliuciją, taip pat pasisakys ir už tai, kad nebūtų daugiau perinamų laikotarpių po 13 metų, tai yra, kad jie nebūsitęsti daugiau negu 13 metai ir kad nuo to nepriklausys tiesioginės išmokos nes e, šitie, šitas nuostatos numatytos iki 13 metų. Dėkuoju dabar ponas Dabadį. Čia bata vaidį. Diskusijos metu išriškėjo labai aiškus skirtingi interesai tarptų, kurie sugebėjo prisitaikyti ir tarptų, kurie pražiopsojo tą galimybę. Taip pat egzistuoja nemažas skirtumas tarp senų ir naujų valstybių narių. Pritariu ponui Kalinovskijui, senosios valstybės narės turėjo daug daugiau laiko ir galimybių prisitaikyti prie naujos padėties ir netgi pardavinėjo naujosioms valstybėms e, narėms e, savo vištų laikymo narvus per tą prisitaikymo laikotarpį. Taigi mes turime aiškiai suvokti, kad ES apsunkina savo žemdirbių e, vištų dėdeklių augintojų padėtį. Jiems yra žymiai sunkiau, tam pažymiai sunkiau konkuruoti su e, įmonėmis iš trečiųjų šalių, nes nėra aiškių taisyklių, taip pat nėra ir aiškios priežiūros sistemos. Komisija priims sprendimą, kuris vėl mums bus žalingas. Ačiū, ponas Papastamkos pusantros minutės dabar kalbės. Mėly kolegos, žinau, kad yra būtina sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas visoje ES tiems e, gamintojams arba augintojams, kurie jau įgyvendino gyvūnų gerovės nuostatas e, e, užfiksuotas direktyvoje. Taigi turime tačiau teikti paramą ir tiems, kurie dėl per didelių sąnaudų per, per nelik trumpą laikotarpį nesugeba prisitaikyti prie naujos padėties. Yra numatyta, kad nuo 2012 metų bus draudžiama pardavinėti netinkamai e, pagamintus kiaušinius. Tuo pačiu metu bus leidžiama importuoti iš trečiųjų šalių gaminius, e, kurie buvo pagaminti taip pat nesilaikant atitinkamų gyvūnų gerovės nuostatų. Tai reiškia, kad nemažai įmonių iš ES būtų perkelta į užsienį ir tuo pačiu metu e, nesustotų tų gaminių importas, e, kurie taip pat, kurios pagaminant taip pat nebuvo laikomasi atitinkamų gyvūnų gerovės nuostat. Mes turime stengtis saugoti ES gamintojų interesus, taip pat socialinės apsaugos sistemą. Pons Danielis. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė. Visi Europos gamintojai privalo laikytis naujų direktyvos nuostatų, turi imtis atitinkamų priemonių, kad pristaikytų prie naujų sąlygų, tačiau 51 procentas gamintojų to dar nėra padarę ir nepadarys iki 12 metų sausio 1 dienos. Tokia yra tikrovė ir tai e, dar kartą patvirtina, kad Europos komisija nesugebėjo įtikinti Europos gamintojų, kad nauja tvarka jiems būtų naudinga. Komisijos vykdyt, vykdoma politika, kuri nėra įtikinama, e, negali tikėtis sėkmės. <clears throat> Turint omenyje, kad kai kurie gamintojai turėjo labai daug investuoti į prisitaikymą prie naujų sąlygų, galima kalbėti <clears throat> apie tai, kad komisijos vykdyta politika nebuvo teisinga, pasirinkta koncepcija nebuvo teisinga, nepaisant to, kad mes siekime geresnės e, aukštesnio lygio gyvūnų gerovės ir kokybiškesnio maisto, todėl e, tikrai siekdami tą užtikrinti turime riboti importą. Ponas Lavyje. Pone pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos, gyvūnų apsaugos tema yra labai dažnai svarstoma šiame parlamente, gyvūnų gerovės tema. Parlamentas kartu su taryba ir komisija, manau, priėmė subalansuotą sprendimą. Nemanau, kad dabar galime grįžti atgal. Turime ieškoti šiuo metu geriausių galimų būdų, kad iš esmės išspręstume šį klausimą, todėl noriu priminti atsakomybę. Tiksliau, mūsų atsakomybė tų e, įmonių atžvilgių, kurios sugebėjo prisitaikyti prie naujų reikalavimų, mes negalime pratesti galiojimo termino, e, pernamo laikotarpio galiojimo trukmės. Mūsų užduotis yra atsižvelgti į visų tų interesus, kurie jau sugebėjo krizės e, laikotarpiu investuoti ir prisitaikyti prie naujų sąlygų ir reikalavimų. Noriu dar kartą atkreipti dėmesį į šios aspektus dar kartą ir raginu dar kartą nepamiršti tų gamintojų, kurie savo veikloje jau atitinka dabar, e, dabartinius reikalavimus, tačiau taip pat raginti tuos, kurie dar nesugebėjo persitvarkyti, e, jų taip pat turėtume nepamiršti. Ačiū dabar spontaniški pasisakymai. Keli parlamento nariai norėtų kalbėti. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Mikulėsku nici eu nu cred că este corect. Ačiū pirmininkė. Nemanau, kad yra teisinga kalbėti bendrais bruožais. Ir sakyti, kad valstybės narės turėjo dešimt metų pasiruošti. Rumunija ir Bulgarija įstojo Europos Sąjungoje tik prieš trejus metus, bet žinoma, taisyklės yra taisyklės ir jų turi laikytis visi. Norėčiau paraginti kolegas balsuoti už antrą pakeitimą, kurį pateikė EPP. Yra daug gamintojų, kurie jau pradėjo investuoti į savo auginimo sistemų atnaujinimą. Bet žinoma, tokios investicijos ir atnaujinimas užtrunka ir nebūtų teisinga bausti tokius gamintojus. Dar norėčiau akcentuoti, kad tik tie gamintojai, kurie, kad pakeitime, kalbama tik apie tos gamintojus, kurie pradėjo atnaujinti savo sistemas ir laikosi tam tikrų sąlygų. Ačiū dabar ponas Brons. Jungtinės karalystės gamintojai investuoja didelės pinigų sumas, dėl to didėja jų gamybos išlaidos, ruošiantis šios direktyvos įgyvendinimui. Jie žino, kad Jungtinė karalystė įgyvendins šį teisės aktą, bet kodėl reikia susidurti su nesažininga konkurencija iš tų šalių, kurios neįgyvendins direktyvos arba kurioms bus suteiktos lengvatos. Taigi, 27 valstybėse narėse e, standartai labai skiriasi ir e, direktyvos tekstas nenumato griežto taikymo. Yra vartojami tokie žodžiai kaip proporcingas ir atgrasomasis. Kai kurioms šal... yra nepriimtina, kad kai kurios valstybės narės bus verčiamos laikytis reikalavimų, kitom bus teikiamos mišintis. išimtis. Manau, kad tos valstybės, kurios nesilaiko standartų, neturėtų eksportuoti savo produkcijos į tas šalis, kurios laikosi standartų. Ačiū ponui Brons. Dabar ponia Atuno Levės. Ačiū pirmininkė. Klausimas, kurį šiandien nagrinėjame, yra susijęs su direktyva, o direktyvos turi būti įgyvendinamos. Ši direktyva buvo patvirtinta dar 99 metais. Manau, kad gyvūnų gerovė yra viena iš mūsų vertybių, mes turime laikytis jos reikalavimų. Įmonėms čia tenka didelė našta, pavyzdžiui, Portugalijoje jų išlaidos išauks vidutiniškai 30 procentų ir čia nebus jokių fondų, iš kurių būtų galima gauti pagalbos. Uh, Šiuo metu yra sunku gauti paskolų, vyrauja krizė, taigi mes turime pripažinti, kad dabar yra susikloščiusios ypatingos aplinkybės. Kai kurios įmonės susiduria su problemomis ir galbūt joms reikia papildomo laiko. Mes neturėtume galvoti tik apie tas įmonės, kurios jau kažko ėmėsi. Reikia galvoti ir apie tos, kuriems reikia daugiau laiko. Ponas Silvestrus. Pirmininkė, niekas iš mūsų nenorime kvestionuoti direktyvos įgyvendinimo. Ta direktyva buvo patvirtinta dar 99 metais. Juk mes esame rimta institucija ir nenorime kelti klausimų, kvestionuoti gyvūnų gerovės. Tačiau direktyva turi būti grindžiama sveiku protu. Ir mes galvodami turime taip pat vadovauti sveika nuovoka. 99 metais taip pat buvo krizė ir dėl to nebuvo tada įmanoma įgyventi šios direktyvos. Griežtas direktyvos taikymas nuo 12 metų sausio 1 dienos e, atimtų galimybę iš daugelio ūkių parduoti savo produkciją. Tada padidėtų importas iš tų šalių, kur reikalavimai yra daug mažesni nei mūsų. Ir turbūt nereikia nesakyti, kad Europos įmonės bus priverstos išsikelti už ES ribų. Ir padidėjęs nedarbas, padidėjęs importas iš trečiųjų šalių. Tai bus tos problemos, su kuriamis susidursime. Todėl reikia perinamojo laikotarpio ir prie šios minties mes daug dirbome, manau, kad ją vertėtų paremti. Ir prašau komisijos garantuoti perinamąjį laikotarpį. Ačiū ponui Silvestros, dabar ponė Dots. Uh, president. Ačiū pirmininkė. Kaip jau daugelis kolegų minėjo, reikia apsaugoti gamintojus, kurie laikėsi šių standartų ir išskyrė tam daugybę pinigų. Komisija turėtų to pasirūpinti. Taip pat komisija turėtų suvokti tai, apie ką kalbėjau su mano šalies ūkininkais, kad jiems sunku rasti investicijų tokiamis aplinkybėmis. Mes kalbėjome e, apie tai, kad reikės e, gal išmesti kiaušinius. Komisija nesiniai minėjo, kad papildomas ženklas turėtų, neturėtų daug e, naudos, kadangi vartotojai vis tiek neatskirtų, kaip kiaušiniai žymimi. Tai norėčiau paklausti, ar komisija pakeitė savo nuomonę šio klausimą, arba jūs tiesiog nežinote, kas vyksta. Taip pat dar norėčiau paklausti, jeigu eitume draudimo prekiauti keliu, žinau, kad e, kai kurios šalis susidurs su tokiu, su tokiu draudimu, tai reiškia, kad reikės tada mums priklausyti nuo trečiųjų šalių importo, kur e, gerovės sistemos žymiai silpniau veikia. Dėkuoju, dabar ponas Sikirskis. Dėkuoju, pirmininkė. Akivaizdu, kad e, ūkininkai turi laikytis 29 metų direktyvos. Suprantame tos ūkininkus, kurie jau investavo į narvų modernizavimą. Čia kalba eina ne apie papildomą laiko skirimą kai kuriems gamintojams. Ne, mes turėtume visiems ūkininkams skirti tiek pat laiko, kad jie galėtų uh, laikytis tų kriterijų ir standartų. Vartotojų apsauga - tai puikia savoka, noras užtikrinti legalią prekybą suprantama, bet kodėl mes užtikriname vartotojų teises tik tai tam tikrose srityse? Pasilaikau už priemonės skirtas ūkininkų paramai valstybėse narėse. Nežinau, kad ūkininkai dabar patiria daug e, problemų ir labai mažai valstybių tam pritarė. Gaila. Dėkuoju. Dabar ponas Rubik. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich... Ačiū, ponė pirmininkė. Visiems aišku, kad e, turime daug dėmesio skirti tiek žmonių, tiek gyvūnų sveikatai mes e, atitinkamai Europos e, parlamento komitete svarstame projektą Better Life, kur, kurio paskirtis yra ateitie pagerinti tiek gyvūnų, tiek žmonių sveikatos e, sąlygas ir aš prašau skirti aštuntojo mokslinio tyrimų pagrindų programoje daugiau dėmesio tiek maisto produktams, tiek pasa, pašarams nustatyti e, jiems griežtesnius reikalavimus tam, kad e, ateityje e, Europos piliečiai galėtų būti ramesni dėl to, ką valgo ir vartoja. Ačiū, ponė Maginės, dar kartą žodis. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau dar du aspektus paminėti kiaušinių klausimas ir svarba yra akivaizdis, kiaušiniai naudojami įvairiose sektoriuose, tačiau daug didelį susirūpinimą mums kelia e, kiaušinių ženklinimas, kadangi daug kiaušinių yra perdirbama. Ir aš manau, kad labai daug e, būtent bus panaudojama kiaušinių neženklintų, importuotų iš trečių šalių būtent šiems tikslams. Taigi, e, kiaušinių, kurie, kurie nėra lūkštuose. E, Dėl to turėtų, galėtų kilti labai daug e, sunkumų tiek gamintojams, tiek ir e, vartotojams. Taigi komisija privalo užtikrinti čia atitinkamą pusiausvyrą, kad taip neatsitiktų. Pirmkas, ačiū ponė Maginės. Ar dar kas nors norėtų kalbėti šiuo klausimu? Jeigu niekas nenori, tuomet suteiksiu žodį poniai. Vasilijų e, apibendrinti diskusiją ir atsakyti kai kurios užduotus klausimus. Ačiū pirmininkė, akivaizdu, kad šiuo klausimu sutarimo nėra. Girdėjau pasisakymų kur iš parlamentarų už tai, kad nebūtų pratestas pereinamasis laikotarpis, girdėjau ir tokių, kurie siūlo jį pratesti priklausomai nuo to, kokioms valstybėms e, šie parlamento nariai atstovauja ir ar jos jau yra pristaikę prie naujų sąlygų ar ne. Norėčiau pristatyti komisijos poziciją. Pakartosiu, kad nuo 2012 metų sausio pirmos dienos prastiniai vištų dėdeklių narvai turi būti pakeisti didesniais arba alternatyviomis sistemomis. <clears throat> kadangi po 2012 sausio 1 dienos e, legaliai Europos rinkoje senomis sąlygomis pagamintų kiaušinių pardavinėti nebus galima. Komisija deda visas įmanomas pastangas, kad padėtų valstybėms narėms e, prisitaikyti geriau prie šios direktyvos nuostatų. Mes pirmiausiai raginame valstybės narės parengti ir įgyveninti nacionalinius planus E, bendradarbiavant su e, e, kiaušinių gamybos pramonė ir svarbiausiais interesuotais subjektais nacionaliniai veiksmų planai turi numatyti taip pat ir atitinkamas sankcijas toms įmonėms arba ūkininkams, kurie nesilaiko nustatytos direktyvos nuostatų. Taip pat mes raginame valstybės nes pateikti tinkamas ataskaitas, kaip tie planai gyvendinami, komisijos ekspertai lankosi valstybėse narėse ir e, kontroliuoja vietoje, kaip direktyva yra įgyvendinama. Taip pat reguliariai susitinkame su suinteresuotais subjektais. 2011 sausio 19 dieną surenksime plataus masto susitikimas su suinteresuotais subjektais iš valstybių narių. Jo metu aptarsime galimybės suteikti pagalbą geriausiais įmanomais būdais toms valstybėms, kurios dar nėra prisitaikiusios, kad sugebėtų jos tą padaryti iki 2011 metų pabaigos. Tokia yra mūsų pozicija. Jeigu po 2012 m. sausio 1 dienos ES vis dar liks nelegaliai gaminamų kiaušinių, jų nebus galima pardavinėti ES rinkoje ir jeigu e, kas nors demonstratyviai, demonstratyviai nesutiks laikytis direktyvos nuostatų, komisija pradės atitinkamas sutarties pažeidimo procedūras E, siekdama užtikrinti, kad būtų derama laikos ES teisės. Kita alternatyvi galimybė yra uh, draudimas uh, pateikti tuos nelegaliai senose uh, vištų dedeklių narvose pagamintus kiaušinius pateikti į rinką. Aš perdusiu visą informaciją, kurią aš girdau šiandien komisijos nariui dalį ir jis tikrai rimtai atsižvelgs jūsų komentarus. Ačiū labai. Pirmininkas, ačiū e, komisijos nariui. Gavau keturis rezoliucijos projektus diskusijų pabaigoje, taigi diskusijos baigtos. Balsuosime šiandien 12 valandą. Thank, thank you very much. Yes, quite... Ačiū, žinau, kad neįprasta prašyti žodžio po to, kai jau pasisakė komisija. Mane labai džiugina tai, ką sakė komisija, tačiau išvada, kad nuomonės šiame parlamente šio klausimu išsiskiria, yra nepagrista. Aš norėčiau labai pagarbiai paprašyti komisijos pasižiūrėti į galutinio balsavimo rezultatą ir tada spręsti, ar parlamento narių nuomonė šio klausimu išsiskiria ar ne. Ačiū. You, sure will... Ačiū, esu įstikinęs, kad komisija tai ir padarys. Kolegos, posėdis stabdomas iki balsavimų, kurie vyks 12 val. Ačiū. Order, sorry, Dar dėl darbo tvarkos atsiprašau, jūsų nemačiau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pritarti tam, ką sakė Ester ir dar norėčiau komisijos paprašyti raštu pateikti daug informacijos. Aš nemanau, kad parlamento narių nuomonės išsiskiria, bet aš norėčiau paklausti komisijos, kaip bus su kiaušiniais atvežamais iš trečių šalių kurie netitinka reikalavimų. Ar tie kiaušiniai bus įvežami, ar jie bus žymimi atskirų ženklų, tai bus, koks tai bus ženklas. Yeah. Sorry, order, Aš jau sakiau, kad diskusija baigta ir jūs pasisakėte ne dėl darbo tvarkos, taigi neturėjote teisės dabar apie tai kalbėti. Reikėjo tai sakyti anksčiau, kol dar vyko diskusija. Ponas Rubik dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, norėjau padėkoti Jums už e, tai, kad e, baigiame diskusijas likus 15 minučių iki balsavimo ir todėl plenarnių posėdžių salėje nebus to įprasto chaoso prieš prasidant balsavimui, todėl labai noriu padėkoti už e, darbo tvarkės planavimą. Pirmininkas visą laiką taip turėtų būti. Ačiū.